Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėlyje kolegos, gerbiamusios ponius ir ponai, mėlyje svečiai. Šiandieną tenka didžiulė garbė įteikti šių metų Sahavarovo premiją daktarui Denis Mukwege ir jo e, lydim, lydimoms, lydimam jo žmonos ir pasveikinti jos čia atvykusi Europos parlamentą. Cher Dr. Mukwege, Madame, soyez les bienvenus au Parlement. Mums labai malonu Jūs pasveikinti Europos parlamente. Ah, leiskite man, ponė Mukvėgė, prieš e, pagerbent Jūsų pastangas pristatyti ir kitus svečius, kurie kovojo už laisvę ir žmogaus teisės. Bei tarp, jų tarpe yra Europos, e, Ukrainos Euromaidano aktyvistė Elizaveta Šebitikova, kuri yra čia tarp mūsų. Ir norėčiau ją pasveikinti atvykus pas mus. Jūs, ponė Šepitelnikova, ir jūsų kolegos, jūsų draugai parodėte didžiulę drąsą, rizikavote gyvybę kovodami už savo šalies šviesę ateitį. Išėjote į gatves, kad gyventumėte laisvoje ir demokratiškoje Ukrainoje ir mes jums reiškiame visišką solidarumą ir, ir paramą. Norėčiau taip pat, ponios ir ponai, pasveikinti Dinarą Jūnus. Jūs, ponė Jūnus, šiandien atvykote į Strasbūrą kad e, ats, galėtumėte e, atsto, atstovautumėte savo mamą, e, kuri šiuo metu dėja yra kalėjime. Nuoširdžiai sveikinu Jūs atvykus pas mus. Pone Junus, čia parlamente buvo nominuota Sakavrovo premijai, nes ji buvo taikos ir demokratijos instituto įkūrėja ir drąsiai kovojo už žmogaus teisės Azerbaidžiane. Europos parlamentas reikalauja Azerbaidžiano vyriausybės ir ragina šią vyriausybę šią iškart nedelsiant paleisti iš kalėjimo šią nekaltą moterį, kurios e, sveikatos būklė kasdien vis prastėja. Mes nusprendėme į Azerbaidžianą nusiųsti delegaciją ir e, aplankyti šią moterį, tačiau iki šiol mums tai nepavyko. Ir dėl to griežtai protestuoju kad, e, ir reikalauju, kad Azerbaidžiano valdžia leistų mūsų delegacijai nuvykti į Azerbaidžianą ir protestuoju dėl to, kad tai nebuvo padaryta iki šiol. Ir tai, kad šiandieną čia pas mus yra jos dukra, yra simbolinis veiksmas, simbolinis žingsnis. Gerbiamosios ponios ir ponai, daug geriau negu aš jums galėčiau apibūdinti daug geriau e, daktaro Mukvegė darbus apibūdina trumpas filmas, kurį norime jums dabar pademonstruoti. Prašau. diese äh, beeindruckende Šios įspūdingos ir jaudinančios scenos labai daug ką pasako apie jūs, daktarė Mukvegė, kokia įspūdinga e, asmenybė ir tuo pat metu kuklus žmogus, e, kuris e, savo gyvenimą paskyrė kovai už žmogaus gyvybės ir žmogaus teisės. Gydytojas, kuris kasdieną rūpinasi savo pacientais ir daro viską, kad sumažintų jų patiriamas kančias. Ir vis dėlto mes sunkiai galime įsivaizduoti patiriamas kančias, kurias jūs matote kasdieną dirbdamas e, jūsų įkurtame, įkurtoje ligoninėje. Aš savo kolegų vardu noriu pasakyti kad, ir išreikšti savo didžiulę pagarbą ir susižavėjimą tuo, ką jūs kasdieną darote. Ir, ir, žvelgdamas, matydamas tą kasdienį smurtą, jūs tapote bebaimių žmogumi ir rūpinatės e, ko, karo aukomis, moterimis ir mergaitėmis, kurios tapo seksualinio išnaudojimo aukomis. Jūs e, sumažinote daugybės e, mergaičių ir moterų kančias ir jūs ištiesėte gelbėjančią ranką daugeliui žmonių, kad padėtumėte jiems išgyti. Ir jūs nepailsdamas reikalaujate, kad, e, nustubu, kad e, tokios, to, to, to, toks smurtas, nepriimtinas ir netoleruotinas smurtas karo metu būtų imtas smerkti. Tai yra smurtas, kuris yra tapęs e, karo strategijos dalimi. Mes mes, tai yra tarptautinė bendryje smerkia šios nusikaltimus, tačiau mes turime uh, imtis ir konkrečių veiksmų. Tai yra nebaudžiamumas, kuris yra įsigalėjęs, įsivyravęs e, kovos laukia, turėtų pagaliau baigtis, jis turėtų būti, e, reikia pradėti už jį imti bausti. Ir jeigu yra e, nurodoma vykdyti seksualinį prievartavimą, tai turėtų reikšti karo nusikaltimus ir karo nusikaltimai turi būti baudžiami kaip tokie. Už juos turi būti baudžiama. vis dar Kongo demokratinėje Respublikoje masiškai privartaujamos moteris ir mergaitės. Ir tą patį likimą e, patiria moteris e, Sirijoje, Irake, Ruandoje, Bosnijoje ir Cegovinoje ir kitose regionuose ir šalise, kuriuose ir, e, ir dabar vyksta kariniai konfliktai. Europos parlamentas reikalauja, ragina Kongo demokratinės Respublikos ir taip pat kitų atitinkamų valstybių vyriausybės prisimti atsakomybę ir daryti viską, kad toks smurtas nedelsiant būtų nutrauktas, kad e, būtų baigt, baigtusi tas nebaudžiamumas vykdant e, šios nusikaltimus ir kad būtų mo, užtikrinta moterų galimybė pasinaudotis teisinėmis priemonėmis, kovojant už savo teisės, tapus šios smurto aukomis. Pone Mukvėgė, mes reiškėme didžiulę pagarbą ir susižavėjimą viskuo, ką jūs nuveikėte už jūsų darbą, kovojant už e, taiką ir teisingumą savo šalyje, už moterų teisės ir jų gerovę. Aš manau, kad mums pavyks drauge e, pademonstruoti e, visuomeniai, kad šis seksualinis išnaudojimas, seksualinis smurtas yra karinis nu, karo nusikaltimas, kuris turi būti niekinamas ir išrautas su šaknimis. Ir vakar e, ponas Mukvėgė pasakė tokį sakinį. Vous reconnaissez à toutes ces femmes Pateikdami man šią priemonę, priemonę, jūs pagerbėte visas moteris ir merginas. kurioms mes vi, visi turime parodyti teisingumą, tai kuriuo atžvilgiu turime parodyti teisingumą. Aš didžiuojuosi, ponios ir ponai, kad šiais metais mes turime galimybę ir garbę suteikti Sakarovo, įteikti Sakarovo premiją daktarui Denis Mukvegė. Pone daktarė, jums suteikiamas žodis. Gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, gerbiami Europos žmonių išrinkti atstovai, gerbiami svečiai. Šiandien garbinga Sakarovo premija už minties laisvę aš priemu kukliai ir su didelė viltimi. Šiais metais Jūs paminėjote pirmojo pasaulinio karo šimtasias metinės. Europa tuomet manė, kad tai yra paskutinis karas ir kad toliau triumfuos civilizacija. Deja, po 30 metų žmogiškoji beprotybė vėl paėmė viršų. Nuo to laiko jūs pasirinkote taiką ir gyvenimą kartu visuomenėje, kuri orientuota į laisvę ir klėstėjimą. Vis ne, nestabilesnė saugumo aplinkoje, kur krizės žydinių vis daugėja, visų pirma tiesioginėje ES kaiminystėje. Visų pirma, aš noriu padėkoti Europos žmonių išrinktiems žmonims už tai, kad į dienos šviesą yra iškelta žmogiškoji tragedija ir moterių nukentėjusių nuo prievartavimo ir seksualinio smurto aukos. Aukos e, Kongo demokratinės Respublikos rytuose. Iškreiptų vertybių pasaulyje, kur smurtas tampa norma ir įgauna vis baisnesnės formas, atsisakyti smurto reiškia tapti disidentų, kitaip mąstančių. Atkreipdami pasaulio dėmesį į būtinybę apsaugoti moteris ginkluotų konfliktų zonose, jūs atsisakėte vien abejingai stebėti vieną didžiausių šių laikų žmogiškąją katastrofą. Jūs dar kartą patvirtinote, kad konflikto sprendimas Didžiųjų ežerų regione ir žmogaus teisų skatinimas ir demokratijos kūrimas yra svarbiausi ES užsienio politikos prioritetai. Šią premiją jūs nusprendėte padidinti matomumą kovos, kurią kovoja Konko moteris jau daugiau kaip 15 metų ir pripažinti jų kančias, bet taip pat jų orumą ir jų drąsą. Gerbiamas pirmininkė, regionas, kuriame aš gyvenu, vienas iš turtingiausių planetoje. Tačiau didžioji dauguma jos gyventojų gyvena kraštutinėme skurde, kuris yra susijęs su nesaugumu ir, slaugu, ir blogu valstybės valdymu. Moters kūnas tapo tikrų kovos lauku, o moterų prievartavimas yra naudojamas kaip karo ginklas. Pasiekmes yra labai realybės ir poveikis visuomenėje yra labai didžiulis. Šeima kaip visuomenės lastelė yra sunaikinta, visuomenės audinys suardytas, gyventojai gyvena vergovės sąlygomis arba tiesiog priversti dirbti ir egzistuoti militarizuotos ekonomikos sąlygomis, kur dominuoja karo vadų įstatymai ir nėra teisinės valstybės. Taigi mes matome karo tragediją, kuri yra gazdinančiai veiksminga. Kongo valdžia ir jos institucijos išlieka trapios, jos kol kas negali apsaugoti gyventojų ar patenkinti svarbiausių visuomenės poreikių. Gerbiamas pirmininkė, retai būna dienų, kai mano regione neįvyksta nauja žmogiškoji drama. Praėjusią savaitę Buvo mačetėmis nužudyta virš 50, virš 50 žmonių šiaurės kivų beni teritorijoje. Besilaukiančioms moterims buvo mačetėmis perpjauti pilvai, o jo kūdikiai suluošinti. Per pusantro mėnesio 200 žmonių buvo labai žiauriai nužudyti. Kaip visos žmogiškosios būtybės, aš norėčiau niekada nebeminėti tų siaubingų nusikaltimų. Bet kaip aš galiu tylėti, kai jau virš penkiolikos metų mes matome tai, prie ko negali prasti net chirurgo akis. Kaip aš galiu tylėti, kai mes žinome, kad tie nusikaltimai prieš žmogiškumą yra planuojami remiantis vien paprastais ekonominiais motyvais? Kaip aš galiu tylėti, kai tos pačios ekonominės priežastis verčia prie prievartos naudojimo kaip karo strategijos. Kiekvieną išprivartautą moterį aš prilyginu savo žmonai. Kiekvieną išprivartautą motiną chaque Kiekvieną išprovertautą motiną aš prilyginu savo motinai. Ir kiekvieną išprovertautą vaiką aš prilyginu savo vaikams. Kaip mes galime tylėti? Koks žmogus turintis sąžinę galėtų tylėti, kai jam atneša šešių mėnesių kūdikį mergaitę, kurios genitalijos buvo sumaitotos arba žiūrių prievartavimu, arba bukų daiktų, arba cheminėmis medžiagomis. Jau ir vienas išprievartavimas yra labai žiaurus nusikaltimas ir reikalauja mūsų visų veiksmų. Mano šalyje yra šimtai tūkstančių išprievartautų moterų ir tūkstančiai gimusių po išprievartavimo vaikų, jau nekalbant apie tūkstančius žmonių, kurie mirė konflikto metu. Likusiame pasaulyje kiekvienas sukiltų išreikšdamas pasipiktinimą. Tačiau Kongo visuomenėje esant iškritoms vertybėms, tos tie masiniai žiaurumai žiniuose yra skelbiami kaip paprasčiausios vairenybės, kasdieniai faktai. Ir tai yra siaubingi ženklai visuomenės, kur yra traumuota pernelik didelio kiekio smurto, kai nėra politinės atsakomybės ir kai yra tiesiog neigiamas žmogiškumas. Gerbiamas pirmininkė, Mes labai daug laiko ir energijos skiriame, kad atitaisytume smurto padarinius. Atėjo laikas imtis smurto priežasčių. Tūkstančiai liudytojų mat, rodo, kad Kongo žmonės trokšta teismingumo teismo ir laukia pokyčių. Veikti reikia skubiai. Sprendimai yra ir jie reikalauja tikros politinės valios tikrai jau yra kritinis laikas veikti. Yra pasirašytas susitarimas dėl taikos, saugumo ir bendradarbiavimo, pasirašytas 2013 metų Disabeboje. Ir šis dokumentas neturi tapti vien paprastu popieriumi. Europos Sąjunga kaip svarbiausias istorinis partneris ir pirmasis pagalbos teikėjas, mes raginame Europos Sąjungą ir valstybės narės pasistengti įgyvendinti šį vilties susitarimą panaudoti visus svertus - ekonominius ir finansinius, bet taip pat politinius ir diplomatinius, kad būtų galima galiausiai išspręsti konfliktą didžiųjų ežerų regione. En République de... Demokratinė Kongo Respublikoje valstybės konsolidavimas ir saugumo rytuose atkūrimas yra svarbiausias prioritetas. Saugumo sektoriaus reforma ir vienas iš svarbiausių institucinių reformų. Ir tai yra svarbiausias dalykas užtikrinant valstybės, Kongo valstybės pirmąją e, pareigą, tai yra apsaugoti civilius gyventojus. Teisingumas turėtų būti taikos centre, kovojant su nebaudžiamų pačių sunkiausių nusikaltimų, įskaitant ir seksualinius smurto nusikaltimus. Nebus taikos, nei ekonominio bei socialinio vystimosi, jeigu nebus gerbiamos žmogaus teisės. nebus nei, tauk, nei taukos, nei ekonominio, bei socialinio vystimusi, jeigu nebus teikiama pagalba išgyvenusiems prievartą, jeigu nebus atkurtas tinkamas valstybės funkcionavimas ir jeigu nebus atliktas tyrimas saugumo pajėgų, jeigu nebus atkurta e, teisybė ir teisingumas. Gerbiamas pirmininkas, žmogaus teisės yra vienas iš svarbiausių ES vertybių, bet taip pat tai yra ir vienas iš tikslų, kuris įkvepia ES užsienio santykius, išorės santykius ir skatina taiką bei vystimasi pasaulyje. Mūsų e, kuklių vertinimu kalba eina apie svarbiausią vertybę ES. Kai kalbama apie kitus tarptautinius jos partnerius, Tačiau tikroji politika dažnai pademonstruoja, kad geostrateginiai ir ekonominiai interesai ima viršenybę prieš žmogaus teisų apsaugą. Europos komisijos projektas reglamento dėl, dėl nau, atsakingo naudingų ištekų gamybo, gavybos, kuris bus balsuoja, dėl kurio bus nagrinėjama šioje asamblėje, turėtų būti privalomos integruotos nuostados mm, dėl galutinių produktų, kurių žaliavos visgi yra Afrikos žemynė. Mes norime išreikšti norą, kad kiekvienas stengtųsi užtikrinti nuoseklumą tarp ekonominės politikos ir žmogaus teisių laikymosi. Ir kad žmogaus orumas būtų pačiame centre visų ekonominių ir finansinių tikslų. Mūsų šalis turi potencialą ir vykdant atsakingą ir skaidrę komerciją, Kongas gali užtikrinti tolygų vystimasi dėl savo gamtinių išteklių, bet visų pirma dėl savo žmogiškųjų išteklių, kuriais šiuo metu negalima naudotis, kad būtų galima pasiekti taikos, nes kontekstas yra toks, nei taikos, nei karo. Gerbimas pirmininkė, ši premija turės svarbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiams moteriams tik tuomet, jeigu jūs pasistengsite mus lydėti keliu link taikos, teisingumo ir demokratijos. Mes visiems, visoms e, smurto aukoms e, skiriame šią, šią premiją tiek Kongė, tiek kitose pasaulio kraštuose. Ir pokyčiai turėtų būti didžiuliai, drąsus, ir tapti įkvėpimo šaltiniu. Mes taip pat šį prizą skiriame gynėjams žmogaus teisų, kurie kasdien labai sunkiomis sąlygomis gina tas teisės toli nuo projektorių ir viešumos, kad būtų galima užtikrinti taiką, padėti nukentėjusiems atgauti savo teisės. Mes taip pat norime pasidžiaugti visų panzy e, darbuotojų profesionalumu ir pasišventimu ir, vis, ir padėkoti visiems partneriams. Aš visų pirma galvoju apie e, humanitarnės pagalbos ir civilinės apsaugos agentūrą, kurie jau daugiau deši, kaip dešimt metų mus remia. Be jūsų visų mes šiandien nebūtumėm ten, kur esame. Mes visi kartu. Tiek politinių sprendimų prieimimai, tiek pilietinės visuomenės veikėjai, tiek piliečiai, žmonė, moteris ir vyrai, mes galime imtis veiksmų prieš tai, kad e, prievarta būtų naudojama kaip karo ginklas ir sukurti geresnę ateitį savo vaikams, savo anūkams, užtikrinti ateitį, kuri, užtikrintų, kuri suteiktų klėstėjimą ir vystimasi. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami europarlamentarai, leiskite man baigti savo kalbą kreipiantis iš jūsų plenarinės salės į mano šalies piliečius. Gerbiami mano šalies žmonės, mes, Kongo Demokratinė Respublika, ši Kongo Respublika priklauso mums, jos gamtiniai ir žmogiškiai ištekliai, jos institucijos, jos likimas priklauso nuo mūsų visų atsakomybės. Nuo, nuo mūsų priklauso, nuo Kongo žmonių priklauso ateitis. Mes turime kurti statymus, teisingumą, vyriausybę, kuris visų interesam pasitarnautų, o ne tik kai kurių interesų. Sacharovo premija, kurią mes gauname Europos parlamente, yra jūsų premija. Ir tai yra minties laisvės simbolis. Tai yra teisė, kuri iš mūsų buvo atimta. Ir teisė, kurios dėl teroro ir priespaudos mes kartais ir patys priversti atsisakyti. Ši teisė priklauso mums ir Europos žmonės per savo atstovus šiandien tiesia mums ranką, kad mes galėtumėm tą teisę susigražinti. Jie nori jums padėti jūsų uh, kovoje už laisvę, taiką, teisingumą ir pažangą. Šiandien prieš visą pasaulį rodo, demonstruoja mums savo solidarumumą. Europa nori eiti kartu su mumis, kad mes galėtume atkurti orų gyvenimą Konge. Eikime kartu su Europą, tam, kad galėtume užtikrinti taiką ir teisingumą Konge ir kad galėtumėm uh, tikėtis geresnės ateities. Mūsų šalis serga, bet mes visi kartu, kartu su draugais iš parlamento ir pasaulio, mes galime savo salį, šalį išgydyti ir mes ją išgydysime. Dėkoju.